visų susėsti ir baigti pokalbius. Noriu informuoti Jūs, kad protokolo posėdis patvirtintas 16 lapkričio yra paskelbtas. Jei kas nors turėjo